balsavimą. Pirmininkė, periname prie balsavimo. Pagal darbo tvarkę turime balsuoti dėl ponios Moreira rekomendacijos tarptautinės kaučiuko studijų grupė. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Toliau. Taylor pranešimas oro transportu keliaujančių asmenų teisės. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Bernard Apkai pranešimas. Prašymas ginti parlamento nario Luigi de Magist tri imunitetą. Kas už? Prieš. Žal, kol nebus, tai yra balsavimas pakeliant ranką. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar antrasis pono Rapai pranešimas prašymas ginti imunitetą. Kas už? Prieš? Susilaiko? Prašote žodžio? Priimta, prašome. Pone David. Pone pirmininkė, galbūt jūs galėtumėte paprašyti, kad e, technikai sutaisytų mano balsavimo įrengimą. Trečiasis pono Rapkai pranešimas, ta pačia tema. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Kitas pono Rapkai pranešimas. Kas už jį? Prieš? Susilaiko? Priimta. Pasitikrinkime. Pradedame pasitikrinimą elektroniniu būdu. Tai yra ketvirtasis pono Rapkai pranešimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Tavarės pranešimas. Žodis e, ponui Tavarės. Prašome, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, teisės aktai, kuriuos šiandien tvirtiname, yra susiję su labiausiai pažeidžiamų pasaulyje gyventojų pabėgėlių teisėmis. Turėčiau būti patenkintas, tačiau toks nesu, kadangi mums prireikė dviejų metų, kad pasiektume šį kompromisą. Reikėjo bendro sprendimo priimimo procedūros, tačiau nieko panašaus neįvyko. Matome, kad procedūra yra tiesiog nesprendimo procedūra ir ji buvo perduota tarybai. Mėly kolegos nariai, mė, parlamento nariai, mėly kolegos tarybos nariai, užbaikime šią bendro sprendimo prieimimo procedūrą ir suraskime tikrą, sąžiningą ir veiksmingą būdą priminėti teisės aktus ES. Dėkoju. Dėkoju, pane Tavarės jokio pasiūlymo nebuvo pateikta dėl panaikinimo, todėl pagal 74 mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnį siūlau patvirtinti. Ir e, po pietų e, šis dokumentas bus pasirašytas. Dabar Moreira pranešimas dviejų panaudojimo prekių eksporto per siuntimo susijusių tarp pininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolė. Todėl aš siūlo priimti, kadangi nebuvo pateikta